rekomendacijos dėl antrojo svarstymo, dėl bendrėjo važinėjančių transporto priemonių didžiausių leistinų matmenų ir leisnos masės pono Leichtrido pranešimas. Pirmiausia kalbės ponė Gifrida. Jums skiriama vieną minutę, prašau ponė. Ačiū pirmininkė. Ponė pirmininkė, aš balsavau už šią rekomendaciją Aš manau, kad e, užtikrinsime didesnį žmonių saugumą. Ir tai yra labai svarbu, ar tai būtų, kalbėtume apie keleivius, ar vairuotojus, ar pešiuosius. Ir čia kalbame apie didžiųjų transporto priemonių matmenis ir leisną masę. Kalbame apie naują dizainą ir panašiai. Technologijų, inžinerijos e, pažanga reiškia, kad turime užtikrinti didesnį saugumą uh, vairuotojams ir taip pat e, užtikrinti didesnį poveikį, taip pat iškisti e, kelią emisijoms. Transporto verslas, transporto įmonės tikrai atlieka puikų darbą, tai yra labai svarbu, kalbant apie asmenų ir prekių judėjimą. Tai yra viena iš ES laisvių ir mes turime pagerinti techninės sąlygas ir užtikrinti geresnės darbo vietas žmonėms. Tai yra aktualu mums visiems. Aš prašau tų žmonių, kurie išeina iš salės, tą padaryti, ko galima tyliau. Prašau tylos. Ir dabar žodis ponui Keli, bet jo salėje nėra. Ponas Keli yra salėje. Nemačiau jūsų, jūsų įprasnėje vietoje. Prašau, ponė, žodis jums. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš su malonumu balsavau už šį pranešimą ir visa mūsų frakcija balsavo už tai, nes mes pasisakome už šį pasiūlymą. Jis yra labai svarbus ir diskusijos buvo labai įdomios šį ryt. Tai yra ypatingai svarbu, kad mūsų keliai būtų saugus visiems vartotojams. Ir būtent apie tai ir kalbama šiame pranešime. Be kita ko, turime sumažinti riziką ir mažinti eismo srautus, nes keliuose matome tiek daug eismo. Ir dėl to tai kenkia ir aplinkai, ir būtent turime bandyti spręsti tą problemą, ypatingai kalbant apie sunkios svorės transporto priemonės, kurios važinėja mūsų keliais. Ir aš manau, kad dabar turime puikų pagrindą tolesniam darbui šioje srityje. Ačiū, pirmininkė. Merci, monsieur. Nous passons aux explications de vote sur le rapport de monsieur Lamassoure sur le Fonds européen d'investissement à long terme. Et la parole est à nouveau pour la. Dabar žodis e, poniai Žiufreda dėl pono Lamasūro pranešimo. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Dabar patiriant rimtą ekonominę krizę, iš kurios niekaip nepavyksta išsikapstyti, Mums didžiausias prioritetas yra e, užim darbo vietų kūrimas ir ilgalaikės investicijos gali padėti tą pasiekti. Pavyzdžiui, investuojant į infrastruktūrą, taip pat tyrimus ir taikomąją plėtrą, taip pat ne, nematerialiuosius sektorius, kurie be kita ko yra svarbus augimui. Ilgalaikės investicijos yra esminės, norint užtikrinti išmanų į augimą. Europos e, ilgalaikiai investiciniai fondai yra vertingas lėšų šaltinis finansuojant MVI vietos valdžios institucijas. Bet jeigu norime, kad visą tai pasiteisintų, privalome nepamiršti ir finansinės pusės ir pripažinti, kad mokestinės lengvatos uh, turi būti taikomos taip pat ilgalaikiams investicijoms. Dėkoju toliau ponė Maletič. Dėkoju pirmininkė. Struktūrinės reformos ir biudžeto konsolidavimas, kaip ir investicijos Europai, labai svarbios. Privačios investicijos taip pat padės e, e, didinant inovacijas. Europos valstybės narės e, laikosi įvairių, prie, taiko įvairias priemonės investicijoms skatinti. ES programos per struktūrinius fondus ir taip pat e, per naująjį ilgalaikių investicijų fondą, kuriam ką tik pritarėme, mm, e, bus labai vertingi instrumentai skatinantis Europos ekonominį augimą ir ilgalaikių investicinių fondų dėka mes galėsime nukreipti naujus, naujas privačias investicijas, taip pat sutaupytas lėšas skirti e, švietimui, tyrimams, transportui, inovacijoms. MVI taip pat susilauks papildomų investicijų. Dabar ponui Marijas žodis vieną minutę. Aš balsavau prieš šį pranešimą, nes jame išlaikytos procedūros ir struktūros, kurios e, nulėmė dabartinę krizę. 1,6 trilijonų eurų buvo išleista gelbėjant bankus. Tačiau užimtumas visoje, e, nedarbas visoje Europoje didėja, nes bankai tų pinigų net neskiria realios ekonomikos paramai ir MVI paramai. Visi šitie milijardai skirti tam tikroms šalims dar pablogino situaciją. Situa nedarbas kyla ypač Graikijoje ir turime užtikrinti, kad investiciniai kad, kad būtų atskirtos dvi ban, du bankų tipai, investiciniai bankai nuo kitų bankų. Ačiū, panas Keli. Dėkoju dar sėki, pirmininkė. Aš pritariau šiam pranešimui. Diskusijos šiuo klausimu šį rytą taip pat buvo be galo įdomios. Pranešėjas Lamas Sur taip pat puikiai padirbėjo rengdamas šį pranešimą. Jeigu norime saugiai išbristi iš recesijos, mums iš tikrųjų reikia investuoti, ypač ten, kur to labiausiai reikia. Aš turiu omenyje konkrečiai e, pagrindinę viešojo transporto ir energetikos infrastruktūrą, kaip jau minėjau. Taip pat, kaip buvo minėta šį rytą, mūsų bankai vėl veikia 70 procentų žmonių, kurie dabar E, kreipiasi dėl paskolų, jas gauna. Ir jeigu mes ir toliau tęsime tokias investicijas, mums pavyks išbristi iš recesijos ir vėl Europoje vyks augimas. Ačiū toliau žodis ponui Polčiak. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau palinkėti komisijai visokiojo pasiekmės įdėgiant ilgalaikius investicijų fondus. Jie yra be galo svarbus, kadangi Europai reikia mm, užtikrinti naują, naują konkurencingą augimą ir inovacijas. Taip pat reikia praktiškai gyveninti ir sangaudos politiką. Reikia paminėti, kad ekonomika yra cikliška, savo prigimtimi jie yra cikliška. Ir dėl to po augimo laikotarpio vyksta recesija kaip logiška pasiekmė. Ir aš manau, kad mes turėtume e, renktis ES ateities įvykiams, e, pasižiūrėdami į tai, kas vyko praeitie. Todėl aš palaikau ilgalaikių investicinių fondų iniciatyvą, nes nors mes tik po kelių metų galėsime suvokti, kokia iš tikrųjų kokį poveikį padarė dabartinė ekonominė krizė ES, bet e, nutraukė e, kalbėtoje pirmininkė. Dabar pasiaiškinimai dėl pono Tarabelos pranešimo. Pone Saitova, vieną minutę dabar. Ačiū pirmininkė. Aš nebalsavau už galutinę rezoliuciją dėl pono Tarabelos pranešimo dėl vyrų ir moterų lygybės. Ir štai kodėl. Man atrodo, kad mes praleidome tam tikrą progą pasiūsti iš Europos parlamento aiškę žinę dėl to, kaip mes įsivaizduojame galima moterų pozicijos skatinimą, jų didesnį atstovavimą įvairiose institucijose. Deja, Europos parlamento rezoliucijoje yra uh, tam tikros nuostatos susijusios su abortų palaikymu, o tai. Tai turėtų tapti kaip ir tam tikra kontracepcijos rūšimi. Kitaip tariant, parlamentas kelia, parlamentas nusižengia negimusio vaiko gyvybės apsaugos principui, taip pat nusižengia subsidiarumo taisyklėms, nes šie klausimai yra valstybių narių kompetencijos klausimai. Ačiū, toliau kalbės panas Pospišil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, Balsavau už šį pranešimą dėl vyrų ir moterų lygybės. E, tai yra labai svarbi tema politinė prasme. Europos parlamentas nori ginti žmogaus teisės, tai lyčių lygybės klausimas yra sudėdamoji šios kovos dalis. Daugiausiai buvo diskutuojama dėl 45 straipsnio, kitaip tariant, dėl moterų teisės e, nulemti savo lytinę ir kitokią pabudžio sveikatą ir galimybę nutraukti neštumą. Aš e, pritariau tai straipsnio redakcijai, kurią teikia EKR frakcija, pagal kurią siūloma valstybėms narėms pagal subsidirumo principą spręsti šios klausimus, nebuvo pritarta tokiai formuluotėjai, tačiau aš balsavau už kem penktą straipsnį visą dokumentą, nes moterų teisė į lytinę sveikatą yra lygiai tokia pati kaip ir teisė naudoti kontracepcinės priemonės. Pone Džiufrėda žodis. Ačiū. Aš balsavau, žinoma, už ir norėčiau padėkoti ponai Tarabelai, ponai Tarabelai už šį plačios apimties e, ir naudingą pranešimą, nes jame Kalbam apie būtinybę daug kliūčių pašalinti, siekiant užtikrinti tikrą vyrų ir moterų lygybę, tiek užimtumo, sveikatos priežiūros kitose sritise. Mes pasigendame paramos moterims sistemos visose e, sritise. <clears throat> Reikia jas paremti tiek e, prižiūrint vaikus, tiek prižiūrint senyvus asmenys ir mes tikrai turime uh, daugiau padėti moteriams, turime investuoti į tokią gerovės sistemą, kuri atneštų apčiopiamų rezultatų ne tik moteriams, tačiau ir visiems kitiems. Taigi pirmiausia, turime galvoti apie žmonės, žmonių teisės, po to apie moterų teisės tam, kad jos galėtų dalyvauti profesinėme gyvenime kažko kito neatsisakydamas. Ponai Lūkiai žodis. Aš balsavau prieš šį pranešimą, nes manau, kad e, tikrai yra veidmainiška teisė į abortą pristatyti kaip žmogaus teisė. Pagrindinė teisė yra e, e teisė į gyvybę ir neliečiamybę turi būti taikoma taip pat ir negimusiems asmenims ir ta bendra teisė į abortą prieštarauja žmogaus teisėms kaip po tokioms ir todėl toks Europos parlamento sprendimas yra nepriimtinas ir aš laikau e, šventvagišką, šventvagiškų veiksmą siekiant prisidengti žmogaus teisėmis e, balsuoti už tokius pasiūlymus ponė Morvaja. Mano šalyje, Vengrijoje, yra labai daug moterų, kurios e, tiek fiziškai, tiek dvasiškai yra žlugusios ir jos ant savo pečių turi laikyti labai didelę naštą, augindamos vaikus, prižiūrėdamos senyvus savo aktyvus asmenys, dirbdamas būties darbus ir be to dar jos turi ir įprastus darbus dirbti, įrodydamas, kad yra ne tik moteris, tačiau ir darbuotojos ir joms mokamas mažesnis darbo užmokestis nei vyrams. Aš pritariau visoms šio dokumento, šio pranešimo dalims, nes šiuo pranešimu siekime pagerinti tą tragišką moterų padėtį, tačiau negalvojau, negalėjau pritarti bendrai rezoliucijai, kurioje e, moterims yra užtikrinama teisė į abortą, tačiau e, neužtikrinama parama siekiant kontra kontracepcijos. Pone Gentili, žodis. Aš labai aukštai vertinu kultūrinę Tarabelos pranešimo pusę, tačiau diskusija buvo pasirinktas kitoks požiūris. <clears throat> Manau, kad kultūros lygis yra parodomas, kuomet yra numatomos teisės ir jos yra gyvendinamos tų asmenų, kurios, kurie yra labiausiai pažeidžiami šiuo atveju moterų atžvilgiu. Mes turime pasisakyti už e, daugiau žmogaus teisų moterims, e, taip pat numatant joms galimybę pačioms priimti sprendimus dėl neštumo nutraukimo, taip pat kaip ir e, priimant sprendimus tapti motinomis. Tokiu būdu mes sugebėtume išsaugoti daugiau žmogiškojo kapitalo žodis suteikiamas ponui Zdekovskiu. Gerbiama pirmininkė, ponės ir ponai, mėly kolegos. Negalėjau pritarti šiam pranešimui, nepaisant to, kad e, juo buvo siekiama tam tikro proveržio. Tačiau to proveržio buvo bandoma priboti subsidiarumo principo taikymą. Aš manau, kad dauguma sričių, apie kurias kalbama, pavyzdžiui, lytinė reprodukcija sveikata turėtų būti ir toliau paliekama valstybinarių kompetencijai. Nekartą minėjau ir dar kartą pasakysiu, kad net ir Europos Sąjunga ir jos teisėkuros institucijos turi ribas, turime to nepamiršti. Ačiū. Ačiū, žodis teikiamas ponui Morgano, vieną minutį prašau. Ačiū pirmininkė. Vadovaudamas į savo vertybėmis susilaikiau balsuojant dėl Tarabėlos pranešimo dėl vyrų ir moterų lygybės Europos Sąjungoje 2013 e, metų padėti vertinant. Tekste dokumento yra labai daug minčių, kuriams pritariu, tačiau man svarbiausia buvo teisė į neštumą nutraukimą. Vakar diskutavome, šiandien balsavome. Čia reikia kalbėti apie tam tikrą tragediją susijusią su laisvo apsisprendimu nutraukti neštumą moteriams, tokiu būdu paminamas subsidarumo principas, kuris yra įtvirtintas Europos sutartyse pagal kurį valstybės narės priima sprendimus dėl e, sveikatos apsaugos ir socialinės politikos. Pranešime yra labai daug teigiamų aspektų, kurių negaliu minėti dėl laikos takos, tačiau susilaikiau dėl e, minėtų priežasčių. Pone Forensai, žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šiandienos balsavimas buvo labai svarbus. Balsavimo metu aiškiai buvo uh, pasisakyta už e, pono Tarabelos rezoliuciją. Aš manau, kad tai šiek tiek ištaiso parlamento nekokią reputaciją po to, kai buvo balsuota dėl ponios Estrelos pranešimo. Dabar, pažvelgus į Europą, turime kalbėti apie moterų teisės teisę pačiai apsispręsti ir manau, kad pono Terabelos pranešime būtent apie tai ir kalbama ir aš manau, kad žmonės supras galiausiai, kad taupimo politika yra išpolis prieš mūsų teisės. Tai veikia ne tik moteris, bet galiausiai sumažina mūsų gerbuvo valstybės pagrindus ir sumenkina mūsų teisės. Mes turime kalbėti apie teisę į atlyginimą, kalbėti apie situaciją dėl moterų darbo. Kartais moteris dirba nelabai saugų darbą. Ačiū sako pirmininkė, jūsų laikas e, pasibaigė. Pona Šogor. Vieną minutę. Ačiū. Minėjome tartutinę moters dieną. Tai yra puiku, bet to nepakanka, jeigu norime pasiekti lyčių lygybės. Vienas baisiausių reiškinių tai yra prekyba vaikais ir moterimis. Ir tai aktualu daugelie valstybių narių. Aš e, sveikinu tai, kad pranešime yra kalbama apie darbo vietų kūrimą moteriams, kad moterys ekonominė prasme būtų atsparesnės ir tada labiau tikėtina, kad netaps priekybos žmonėmis aukomis. Taip pat turime ieškoti struktūrinių sprendimų. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir pripažįstama šiame pranešime, yra tai, kad moterys ekonominėje ekonomikoje turėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį ir to turi būti mokomos nuo vaikystės. Nepaisant 2002 metų 2002 metais užsibrieštų tikslų vis tiek matome, kad įvairiose šalyse, įskaitant ir manąją, situacija nėra tenkinanti. Ačiū. Dabar žodis ponui Džambatski. Mėly kolegos, aš negalėjau pritarti šiam pranešimui, kadangi aš bijau, kad išoriniai veiksniai įtakos asmenį žmonių gyvenimą, šeimos gyvenimą. Taip pat mes manome, kad šeimininiai santykiai turi būti prastiniai, tradiciniai ir jų keisti negalime. Mano šalyje, Bulgarijoje, šeima yra, reiškia, vyro ir moters santuoka. Ir aš pasisakau prieš bet kokius kišimus iš, iš išorės, ar tai būtų komisija ar kita institucija, kai yra bandoma įtakoti šeiminius santykius. Kiekvienas asmuo turi teisę priimti sprendimą dėl savo šeimos ir dėl sveikatos. Šeimų problemos. Problemos tarp vyro ir moters turi būti sprendžiamos pagal tradicijas, kaip buvo ištisus e, šimtmečius. E, Ponas Keli. Pone pirmininkė, aš pasisakau už lygybę tarp vyrų ir moterų. Kuo greičiau to pasieksime, tuo bus geriau, bet tuo pat metu labai apmaudu, kad yra pateikiamos rekomendacijos e, šioje rezoliucijoje, kaip minėjo ir kiti kolegos, kur kalbama apie abortus. Abortus laisvai prieinamus visoje Europoje. Taigi aš dėl to ir balsavau prieš rezoliuciją ir pasisakau prieš tokią koncepciją apie prieš abortus e, e, visoje Europoje. Aš manau, kad tokius dalykus turi nuspręsti pačios valstybės. Ir galiausiai abortai aktualu moterims, ne vyrams. Kai mes kalbame apie tokius dalykus, turime susitelti ties realių lygybės e, klausimų tarp vyrų ir moterų. Ko, daug, ko greičiau to pasieksime, to geriau bus visiems. Ačiū, ponė Petir. Dėkoju, e, ponė pirmininkė. Turime kalbėti apie bendras galimybės, apie lygybę tarp lyčių. Ir šiame pranešime kalbama apie lygybę pavadinime, tačiau turinėje dėje tai nėra akcentuojama. Ir aš norėčiau, kad toks pranešimas būtų visiškai kitokio turinio, nes matome, kad yra prieštaravimų subsidiarumo principui ir pagrindiniams teisėms ir tiesiog nėra atsižvelgiame tam tikrus principus apie teisinius principus. Aš norėčiau pabrėžti, kad mes kad nėra pripažįstamos realios problemos susijusios su augančia diskriminacija mūsų visuomenėje. Ir dėja turiu pripažinti, kad šiame pranešime nėra kalbama apie vyrų ir moterų lygybę, tiesiog yra kalbama daugiausiai apie abortus ir tai pažeidžia demokratijos ir lygybės principus, kai tuo tarpu mes e, lyg tai bandome šiame pranešime apie lygybę ir kalbėti. Dėkoju dabar pasiaiškinus dėl balsavimo motyvų dėl pono Messerschmert pranešimo metinė konkurencijos ataskaita. Pone Guifrida. Pone pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą, nes konkurencingumas yra galimybė išbristi iš krizės. Tai duos sėkmingų rezultatų ES ir bendrai pagerins visų paprastų žmonių gyvenimą. Mes kalbame apie skaitmeninę bendrąją rinką, energetiką, finansinį, finansinį pasaulį, transportą ir turime pasinaudoti galimybėmis, kurias atveria skaitminė bendroji rinka. Aišku, čia, tai yra susijęs su įvairiais matmenimis, kurie yra aktualūs kasdienime žmonių gyvenime. Konkurencijos politika neturėtų būti vienintelis principas ir neturi jis būti paliktas visiškai e, rinkos valiai. Konkurencija turi kurti darbo vietas ir užtikrinti augimą. Ačiū, ponia Borzan. Ačiū, ponia pirmininkė. Konkurencija apie kalbama kaip apie augimo šaltinį Europoje. Dėja, to dar nepasiekė, nesame pasiekę. 20 procentų mūsų piliečių apsiperka internetu. Tas skaičius nėra pakankamas. Jeigu aš noriu įsigyti batus Estijoje, pardavėjas e, nesuteikia man tokios galimybės. Ir jeigu aš bandau kažką įsigyti, pavyzdžiui, elektroninį abonementą ir bandau tą padaryti iš kaiminės valstybės, mano prieiga yra blokuojama. Taigi štai su ko susiduria kasdien mūsų piliečiai. Yra per daug įvairių reikalavimų ir priekeiviai, pardavėjai ES negali visų jų tenkinti. Taigi turime daug ką padaryti tam, kad užtikrinumėme bendrą vienodą rinką ir užkirstumėme kelią diskriminacijai. Ačiū, e, ponas Marijas. Ačiū, ponė pirmininkė konkurencingumas, konkurencija, esant tam tikroms aplinkybėms, gali užtikrinti augimą ir sukurti darbo vietų, esant dabartiniai situacijai Europoje tai yra labai svarbu. Tačiau, kad konkurencija veiktų teisingai, turime kovoti su socialiniu dempingu. Socialiniu dempingu, kuris tikrai turi labai žalingų padarinių. Pavyzdžiui, pažvelgus į LuxLeaks e, skandalą. Čia vėlgi dar viena situacija, kurių turime uh, vengti, matome, kad įsigalioja nesažininga konkurencija, mokesčių konkurencija ir tokiu būdu monopolijos pagrindų nustatomos kainos. Konkurencija turi būti sąžininga ir apie tai dėja nėra kalbama pranešime, dėl to ir balsavau prieš. Pone Malatič, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Laisva konkurencija rinkoje yra viena svarbiausių augimo, šalt, vienas svarbiausių augimo šaltinių Europoje. Dėl to praktika turi būti suderinta su teisės aktais ES ir matome, kad rinka dar yra labai susiskaldžiusi. Ir matome, kad kuriami yra monopoliai. Tie monopoliai 120 nuo 120 iki 300 milijardų eurų kainuoja Europai. Taigi turime sutvarkyti konkurencijos politiką Europoje, kad galėtumėme pagelbėti smulkioms didinėms įmonėms, leisti joms įsijungti į sąžiningą konkurenciją. Paslaugų prekių kainų skirtumai dažnai atsiranda dėl to, kad valstybės narės laikosi skirtingo požiūrio į tai, kaip reiktų skirstyti e, subsidijas ir panašiai. Reikia modernizuoti tam tikrus mechanizmus, kad tai nebūtų kliūtis, o padrasinimas e, sąžininkai konkurencijai Europoje. Ačiū, ponė Tomašič. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu pono Messerschmidt pranešimui ir pritariu nuomonėj, kad reikia skatinti rinkos, rinkoje konkurenciją. Tai yra viena iš esminių sąlygų siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo bei investicijų į ES ekonomiką. Norėčiau pabrėžti, kad tai, jog tam, tikros, tam tikrų valstybių narių rinkos buvo liberalizuotos tik popieriuje, tai nėra labai geras sprendimas. Ir valstybinės įmonės priima svarbiausius sprendimus rinkoje ir vykdo dempingą. Dėl to pri, privačioms įmonėms labai sudėtinga konkuruoti su jomis. Tai priveda prie absurdiškų situacijų ir e, mokesčių mokėtojai kaip ir gali pasinaudoti pigesnėmis paslaugomis Tačiau e, dėl dempingo politikos e, tos valstybinės įmonės patiria nuostolius ir už tos nuostolius galiausiai vis tiek turi sumokėti mokesčių mokėtojai. Taigi mes turime kažkaip e, pritaikyti taisyklės, kurios būtų bendros visiems. Pona Sanė, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. kaip socialdemokratų atstovas ir šešėlis pranešėjas balsavau už šį pranešimą. Labai džiaugiuosi, kad šiuo pranešimu buvo žengtas dar vienas žingsnis siekiant apsaugoti darbo vietas ir pagerinti visuotinės svarbos paslaugų teikimą. Nei aš, nei mano frakcija negalime pritarti Aldės siūlomam privatizavimo sprendimui, pavyzdžiui, transporto sektoriaus 85-asis e, pranešimo punktas nebuvo tinkamai išaiškintas. Nepaisant to mes balsavome už visą pranešimą. Dabar balsuos, e, išklausysime paaiškinimą dėl balsavimo motyvų dėl Europos centrinio banko 13 metų metinės ataskaitos ponia Birman. Dabar Lopes Darmėko kalbės. Ačiū pirmininkė, aš nemanau, kad Europos centrinio banko veikla turėtų būti skirta teikti paramą gavinant ekonomikai ir užtikrinti e, taupamųjų indėlių stabilumą. Tačiau ponas Dragis reikalauja naujų finansinių burbulų putimo jo pasirinkti metodai šiek tiek diskretiškesni nei pono trišė, tačiau tokie patys ryštingi ir brutalūs. Šiuo dokumentu par pranešimu parodoma, kad mums labiau rūpi finansinio sektoriaus, o ne žmonių interesai. Ponai Džefrėdai žodis. Šiuo pranešimu labai aiškiai buvo parodoma, kokiais principais ir aspektais rėmėsi Centrinis bankas savo veikloje. Siekia ne tik išsaugoti kainų stabilumą, tačiau taip pat ir skatinti ekonomikos augimą bei užimtumą. Mums dabar reikia ekonominių politinių papildomų priemonių siekiant pagelbėti gyvendinti tas struktūrinės investicijas, tačiau teigiamai vertiname žinę viešinti valdymo tarybos posėdžių protokolus. Tokiu būdu mes užtikrintume didesnį skaidrumą piliečių atžvilgių. O dabar žodis suteikiamas ponui Marijas. Aš balsavau prieš šį pranešimą, nes juo pritariama Europos centrinio banko siekiams tapti valstybė, valstybėje ir ypač e, tai matoma aiškiai centrinio banko politikos, iš centrinio banko politikos Graikijos atžvilgių. Parlamentas kai kuriuose pranešimo vietose, tam tikrose punktuose ragina padaryti galą interesų konfliktui susijusiam su Centrinio banko veikla. Centrinis bankas negali būti trejato narys ir būti nepriklausomas teisėjas vertinant e, tam e, tikrus veiklos aspektus. Graikija išvarė trejatą iš savo šalies Ir tai yra svarbiausia žinia, kurią mes išgirdome po rinkimų, tačiau kova tęsiasi, ponai keli žodis. Ačiū pirmininkė, balsavau už visus šiuos pasiūlymus kartu su savo frakcijos nariais. Turėjau taip elgtis, nes dalyvavau tame posėdėje, kuriame ponas Dragis savo pasiūlymus pristatė ir manau, kad savo balsavimu mes tik sustiprinsime visus tos siekius, kurie buvo pristatyti anose diskusijose. Taigi noriu pagirti jį už atliktą darbą. Teigiamai vertinu visas pranešimo nuostatas, tačiau taip pat noriu pasakyti, Čak. Dėkui, panį předsedající. Ponai Polčiakui žodis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau palinkėti kolegai, kad jo investicijos ehm, nenueitų veltui ir kad e, tas arklys, e, žirgas tiksliau laimėtų lenktynės. Ir noriu palankiai vertinti dabar tuos žingsnius, kurių įmasi Europos centrinis bankas, siekdamas eliminuoti didžiulės grėsmės, kurios kyla dėl galimo deflecijos Europoje pavojaus, o de deflecija galėtų peraukti į netinkamos pinigų politikos spiralę Europoje. Mes e, kalbame apie daug pinigų, tačiau manau, kad defliacijos rizika, kurią patirime ir grėsmė visiškai pateisina ECB žingsnius ir e, todėl jiems pritarėme. Taigi baigėme iš